apie Brexito negryžtamas e, išvadas e, visose srityse. Žalingas išvadas ir be visų įvardintų breksto priežasčių, kurios e, minėjo taip pat ir patys breksto šalininkai, dvi yra svarbiausi. E, viena priežastis yra susijusi su galimybė tvirtinti <clears throat> skirtingas socialinės aplinkos sauginės mokesčių taisyklės ir teisės aktus, o kita priežastis yra siekis panaikinti laisvą asmenų judėjimą. Būtent e, su tokiais norais mes susidurime Brexito kontekste ir e, šių norų gyvendinimas turės rimtų padarinių ateityje. Ir busimuose darybose turėsime kalbėti apie konkrečias pasakmes e, susijusias su laisvos menų judėjimo panaikinimu e, po šių metų sausio 31 dienos apie poveikį galimybę įsikurti, dirbti, poveikį saugumui. Niekas neturėtų e, abiejose pusėse, ir aš tą noriu aiškiai pabrėžti, nuvertinti tiesioginių laisvo asmenų judėjimo panaikinimo poveikio, kuris e, yra breksito esmė. Ir kovo pradžioje prasidės atitinkamos dėrybos ir tai bus vienas iš svarbiausių klausimų. Šiuo metu mes kalbame apie piliečių teisės, kurios labiausiai e, rūpi tiek Europos parlamentui, tiek ir e, jame dabar kalbančiam vyriausiam dėrybininkui. Noriu padėkoti Jums e, už pastangas, už pagalbą, noriu padėkoti ponui Ferhofstatui ir kolegoms už parengta labai aiškia rezoliucija, dėl kurios balsuosite rytoj, e, e, kurioje išreiškiamas jūsų apdairumas ir e, solidarumas, rūpestis piliečiais, kurie pajus tiesioginius Brexito padarinius. Aš raginu balsuoti už šią rezoliuciją, kuo didesnė balsų persvara, kad būtų galima pradėti dėrybas e, iš stipresnės išeitinės pozicijos. Pone Fandalein kalbėjo apie e, kas, poveikį kasdieniam gyvenimui breksito. Objektyviai vertinant, manau, kad pasitraukimo sutartyje yra užtikrinama teisų apsauga tiek Junktinės karalystės piliečiams įsikūrusiams 27 valstybėse e, narėse iki pernamo laikotarpio pabaigos, tai yra iki kitų metų pabaigos ir jie galės e, toliau gyventi savo gyvenimus e, taip kaip anksčiau. Ir tas pats pasakytina ir apie maždaug 3,5 milijono ES piliečių, kurie įsikūrė Junktinėje karalystėje ir įnešė savo indėlį į Junktinės karalystės ekonomiką, šalies pažangą, jie visi turi turėti galimybę gyventi, studijuoti, mokytis, dirbti, gauti išmokas, pasikviesti savo šeimos narius iki savo gyvenimo pabaigos. Tas, tos nuostatos yra įtrauktos į susitarimą ir mes čia kalbame apie teisinę galę turinti e, dokumentą, kuris įsigalios po ratifikavimo abiejų šalių. Ir dabar turime užtikrinti, kad tos teisės būtų tinkamai įgyvendinamos ir mes nesitaiksysime su uh, jokiamis pusinėmis priemonėmis arba uh, bandymu uh, užmaskuoti tų nuostatų nevykdymo. Taigi po sutarties ratifikavimo aš tiek, kiek jūs pageidausite, galėsiu atvykti į Europos parlamentą ir pristatyti jums e, atitinkamą informaciją ir ataskaitas apie šios sutarties vykdymą ir mes toliau ginsime Europos piliečių interesus ir aš e, noriu naudodamas progą padėkoti ES valstybių narių, 27 valstybių narių ambasadoms veikiančioms Londone. Už bendras pastangas mes ir toliau ginsime piliečio interesus ir dėsime visas įmanomas pastangas, kad sutarties, pastraukimo sutarties nuostatos būtų visapusiškai gyvendinamas ir komisija dės visas įmanomas pastangas, kad vieno milijono Britų piliečių gyvenančių 27 valstybėse narise teisės būtų užtikrintos kad kiekvienas iš jų būtų tinkamai informuotas ir gautų kitokią paramą. Mes glaudžiai bendradarbiausime ir sieksime, kad Junktinės karalystės vyriausybė tą patį padarytų. 3,5 milijonams ES piliečių <clears throat> gyvenančių Junktinėje karalystėje. Iš tiesų, Junktinė karalystė jau pradėjo gyveninti uh, leidimo gyventi išdavimo e, programą, tačiau e, sukėlė tam tikrą susirūpinimo piliečių teisų organizacijų ir e, jūsų tarpe. Pone Vodin apie tai kalbėjo, be kitako komisija ypatingą dėmesį skirs Europos Sąjungos piliečiams, kuriems iškils sunkumų uh, gaunant leidimus gyventi, mes e, stengsimės padėti jos piliečiams atitikti administracinius e, reikalavimus <clears throat> ir e, dėl pateisimų priežasčių padėsime tiems, kurie per nustatytus terminus nesugebėjo pateikti prašymus Šiuo metu mes jau buvome susitikę su valstybės sekretoriumi, Junktinės karalystės Stevenu Barkliu, kuris atsakingas už šios klausimus. Aš tiek anksčiau, tiek ir vėliau pabrėšiu būtinybę ir svarbą Junktiniai karalystiai e, įsteigti e, rimtą nepriklausomą instituciją, kuri buvo minėta anksčiau kuri galėtų nedėlsdama imtis veiksmų ir išnagrinėti ES piliečių gaunamus skundus. Pane pirmininkė, panas ir ponai, baigdamas norėčiau tarti keletą žodžių, pristatydamas platesnį kontekstą susijusi su pasitraukimo sutartimi, kurią dabar patvirtino bendruomenių rūmai ir e, kurį turėsite patvirtinti jūs sausio 20 dieną be Be piliečių teisų šioje sutartyje yra ir kitų svarbių aspektų, kurių būtina, laikymasi būtina užtikrinti. Aš pirmiausia turiu minyje protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, jų dalyvavimą e, bendroje rinkoje ir e, sieki išsaugoti mm, visos Airijos ekonomiką ir škirsti kelią Mhm. fiziniai pasienio e, patikrai. E, aš nekantri laukiu konstruktyvaus bendradarbiavimo su Junktinės karalystės institucijomis, siekiant užtikrinti, kad visos ankstesnės nuostatos įtrauktos į šį susitarimą būtų e, vykdomos. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė Barnyje. Dabar tarybos vardu kalbės valstybės sekretorė e, ponė Brančiak. Ačiū. Gerbėmieji nariai, ponios ir ponai, galbūt e, galime palankiai e, vertinti tai, kad netrukus perėsime prie teigiamesnio breksito etapo, turime išlikti budrus dėl piliečių teisų tolesnės apsaugos per pereinamąjį laikotarpį ir ateityje mums plėtoja santykius su Junktinė karalystė. E, tai priklauso nuo e, griežtos stebėsenos, nuo to, e, kaip Brexito susitarimas bus įgyvendinamas Junktinėje karalystėje ir 27 valstybėse narėse, taigi piliečių ir jų šeimos narių pasirinkimai dėl savo gyvenimo ir toliau galiotų. Dar kartą dėkuoju uždėmesi. Ačiū labai. Gavome e, vieną pasiūlymą dėl e, rezoliucijos. E, diskusiją baigėme, dėl rezoliucijos balsuosime rytoj. Geros popietės.